So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Gerbiami kolegos, sveikinu atvykus į popietės posėdį. Į mūsų posėdį atvyko kolegė Estrela iš moterų komiteto. Maloniai sveikinu. Taip pat norėčiau padėkoti komisarai, e, kolegiai Regner, kuri pirmininkavo šios dienos rytinėme posėdėje, o dabar mūsų popietės darbo tvarkę prieš tvirtindamas norėčiau pasveikinti komisarę Reding. Mūsų darbo tvarkėje struktūrinis dialogas su komisijos atstovais. Iš karto suteikiu žodį komisarai. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, Jeigu jūs sutiktumėte, norėčiau pirmiausia pakalbėti apie tai, ką mes jau pasiekėme ir ką dar turime pasiekti. Jeigu pažvelgčiau į 12 metus, tai priėmė, priėmė reglamentą dėl paveldėjimo kuris supaprastins labai sudėtingą situaciją, į kurią patenka dažnai šeimos ir tikimės, kad ji atneš konkrečių rezultatų naudos piliečiams e, sprendžiant civilinės bylas. Taip pat Europos apsaugos orderis, orderis yra nu, numatytas gegužės mėnesį ir taip pat mes tuo e, reglamentu užbaigsime nukentėjusiųjų asmenų teisių apsaugos dokumentų paketą, kadangi e, mes būsime prieėmę ir e, dokumentą dėl kovos su smurtu prieš moteris ir tai bus išsamus įstatymų paketas, kuris leis apginti ne tik tai moteris, bet ir kitas pažeidžiantimas asmenų grupės, be kita ko ir vaikus. Svarbiausia skatinti ekonomiką, skatinti augimą artimiausiais metais, kadangi verslui reikia kuo daugiau tikrumo, nuspėjamumo ir dėl to mes įsteigėme, išplėtojame skyrių augimas, teisingumas augimui. Ir mes šiais teisėkurės aktais norėtume paskatinti verslininkus imtis tarptautinės verslo veiklos. Galima pateikti kokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Bruselis vienas buvo priimtas remiantis Cvifka pranešimu 2012 metais. Tuo e, reglamentu atsisakoma tarpininkavimo procedūrų, kad būtų galima vykdyti teismų sprendimus kitose valstybėse. Kitas labai svarbus elementas tai yra e, skolų išieškojimas, tai yra ES konfiskavimo orderis siekiant e, atgauti maždaug 6 milijonus skolinių įsipareigojimų sumų, kurios susidaro per metus ir siekiant sutrumpinti tų išieškojimų kelią. Dabar darybos vyksta, jos pasistumėjo į priekį, tačiau dabar labai svarbu užtikrinti tikamą pusiausvyrą tarp kreditų interesų ir skolininkų interesų. Europos nemokumo teisės aktai Kiek daug įmonių įsisteigusios neišgyvena pirmųjų metų ir jos netenka labai daug didelių sumų. Mes norėtume sutvirtinti verslininkų uh, dvasę ir mes numatėme atitinkamas nuostatas nemokumo e, reglamente ir numatėme tam tikrus pasiūlymus, kaip išspręsti problemas, kurios yra numatytos lėnė pranešime, galvojant apie ateities nemokumo procedūras mes ypatingą dėmesį skirsime mažoms ir vidutinėms įmonėms ir e, darbuotojams, kad jiems būtų suteikta antra galimybė pratesti savo verslo veiklą. Bet to yra nagrinėjimas bendras ES teisėkuros, e, teisėkuros aktas dėl, dėl bendros prekybos. Šiuo teisės aktu siekiama sustiprinti prekybą įvairiais e, gaminiais. Mūsų manome, kad šitas teisėkuros aktas bus naudingas vartotojams, kurie galės įsigyti e, prekes tarptautiniu mastu ir galbūt pigesnę kainą. Todėl šitas pasiūlymas yra geresnis už tas galiojančias teisės normas, tačiau griežtesnis už kai kurių nacionalinių valstybių teisės aktus. Taip pat norėčiau paminėti tai, dėl ko apsisprendė komisija šiandien. Tai reglamentas, kuriuo bus mažinama administracinė našta rengiant tam tikrus oficialius dokumentus. Beveik pusantro milijono uh, dokumentų yra mm, parašoma, pagaminama kiekvienai, kiekvienais metais ir dažnai nesusigaudome, kam, ko reikia, kokiu ant spaudų, kurios dokumentus reikia išversti. Visa tai kainuoja labai daug pinigų piliečiams ir bendrovėms ir šiandien mes priėmė sprendimą ir siūlome juo uh, staupyti lėšas ir mažinti administracinę naštą, mažindami e, popierizmą. Be to sutartis numato, kad reikia sumažinti piliečių e, naštą, e, kuri tenka dėl to, kad reikia įforminti įvairiausius dokumentus, pavyzdžiui, gimimo liūdėjimai, vedybų, e, santokos dokumentai, paveldėjimo dokumentai ir taip toliau yra siūloma supaprastinti šitos tas procedūras ir mažinti laiko sąnaudas ir išlaidas. Taip pat norėčiau keletą žodžių pasakyti apie Europos teisingumo apžvalgą galvojant apie ekonomikos gaivinimą ir struktūrinės reformas valstybėse narėse, mes supratome, kad yra tarpusavio ryšys tarp civilinio teisingumo ir komercinio teisingumo. Ir dėl tos priežasties investuotojai ne visada pasitikė verslo aplinka. Jūs puikiai suprantate, kad verslininkų reikia ketverių, penki, penkerių metų, kol skundas pateks, patek, pateks į teismą, o po to reikia ilgus metus laukti, kol bus priimtas teismo sprendimas ir dėl tos priežasties reikia stiprinti abipusį pasitikėjimą ES priemonėmis, kurios pagristos abipusių pripažinimu ir bendradarbiavimu. Tai yra labai svarbu verslui, taip pat teisingumo institucijoms ir pasakyčiau, kad pirmą kartą įgyvendant Europos semestrą šita apžvalga bus numatyta ne tik tai valstybėms narėms, bet visoms valstybėms ir tai bus gera paskata nacionalinėms valstybėms reformuoti savo civilinę ir komercinę teisę, kad jie būtų labiau pasitikima. Taigi tai prisidės prie bendros rinkos gilinimo. Tai nėra koks nors grožio konkursas, pasirenkant vieną ar antrą sistemą ir pasakant, kad yra pati geriausia reikia pripažinti, kad teisinė tradicija yra labai įvairi, bet kita vertus valstybės narės turi pačios suprasti, kokia jų sistema, kad jų sistemas reikia daryti veiksmingesnės, nepriklausomesnės nepriklausomesnės ir aš norėčiau paprašyti, kad komiteto nariai įsitrauktų į diskusiją dėl to, kaip reikėtų ES stiprinti nacionalinės teisin, teismų sistemas. Kadangi ir moterų komitetų to atstovės dalyvauja šiame uh, E, posėdėje, manyčiau, kad reikėtų pakalbėti ir apie tai, kad reikia skatinti moterų dalyvavimą įmonių valdyme, kadangi moterų, kurios yra labai gerai aukštos kvalifikacijos ir turi galimybės užimti aukštus postus, nors užtikrinant lyčių lygybės pusiausvyrą yra pasiekta daug pažangos, tačiau vis dėlto penkis kartus daugiau vyrų yra vadovaujančiuose organuose, nežiūrint to, kad aukštai mokslą baigė 60 procentų moterų. Taigi tai, ką mes siūlome, yra pragmatiškas ir lankstus sprendimas, raginame valstybės bendradarbiauti su e, biržoje kontiruojančių įmonių uh, vadovybę ir reikalauti, kad jo, ji užtikrintų skaidres procedūras, užtikrinančias vienodos kvalifikacijos kandidatams užimti tam tikrą postą nepriklausomai nuo lyties ne viena moteris neturėtų gauti tam tikro posto, kad ji yra moteris, bet ko gero ne vienai moteriai negalima užginčyti teisės užimti tokią aukštą vadovaujančią poziciją. Bent jau dabar tokiuose bendrovėse 40 procentų atvejų pirmenybė suteikiama yra būtent vyrams atrankos konkursų metu. Taip pat reikėtų spręsti ir skirtingo atlyginimo vyrams ir moteriams klausimą. Labai svarbu, kad būtų tinkamai taikomas ir įgyvendinamas direktyvos e, dėl tolygaus atlyginimo e, principas. Šiais metais didelį dėmesį skirsime direktyvos taikymui. Mes puikiai žinome, kad nežiūrint pasiektos pažangos dėl e, tam tikrų palankių pokyčių, vis dėlto yra dar daug ko, daug ką nuveikti ir todėl mes manome, kad šiuo keliu reikėtų žengti ir ateityje, žingsnis po žingsnio. Taip pat norėčiau kreipti dėmesį ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, parlamentas ir komisija kartu turėtų pagalvoti apie naują ES teisingumo politikos viziją. Ir galbūt e, perteikti šitą viziją kitos kadencijos parlamentui, kad kitas parlamentas pradėjęs savo veiklą iš karto galėtų imtis šio darbo. Todėl lapkričio mėnesį organizuosime aukšto lygio konferenciją į kurią pakviesime e, aukštas pareigas užimančius asmenius ES mastu, tai yra teisėjus, mokslininkus, suinteresuotų šalių atstovus, kad jie tiesiog pasikeistų nuomonėmis, kad jie kurtų tą pagrindą ateities teisingumo sistemai, kad tais pagrindais galėtų pasinaudoti kitos kadencijos e, pareigūnai ir parlamentarai. atsižvelgdama į tai, aš nur, ketinu pateikti dokumentą, kuriame bus suformuluoti patys svarbiausi prioritetai teisingumo srityje ir galbūt jisai paskatins dialogas, dialogą dėl pokyčių ateityje. Ir baigdama, norėčiau pakalbėti apie e, teisėjų mokymus ir kitas iniciatyvas. Įstatymai gali būti kuo puikiausi Tačiau jeigu nebus pasišventusių žmonių, kurie taikys tuos įstatymus praktikoje, tai tie įstatymai nebus naudingi. Todėl labai svarbu keistis nuomonėmis su teisėjais, praktikais, dirbančiais šioje sistemoje. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paramą už tai, kad jūs e, pritarėte, jog reikia stiprinti, plėsti teisėjų mokytų, mokymus. Ir tas pilotinis projektas, mokymų projektas yra labai svarbus tiems teisėjams, kurie dirba dabar, bet šitas projektas ir bus naudingas ir rengiant naujos kartos teisėjus, kurie išmanytų ir nacionalinę teisę teismų sistemą ir ES sistemą. Taip pat nedidelių ieškinių procedūros reglamentą norėčiau priminti taip pat ir uh, kelionių paketų e, reglamentą ir taip pat e, kolektyvinių ieškinių reglamentą. Ačiū, ponia komisijos narė. Jūs esate vienas iš tų komisijos narių, kurie ir įvykdo savo pažadus. Taigi, mano patirtis yra tokia, kai aš tik taip pažiūriu į sąrašą, kągi paskelbė komisija, ką jį pažadėjo. Tada aš, kalbėdamas apie ponę Reding, galiu pasakyti, kad visa tai, ką jį pažadėjo, bus įgyvendinta. Ir e, baigiantis kadenciją, aš galiu konstatuoti, kad klausimuose, kuriuos mes organizavome, organizavome jums ir mums pradedant veiklą, mes išgirdome jūsų pažadus, tačiau šitie pažadai iš tikrųjų buvo įgyveninti. Taigi, bet kokiu atveju ir tie darbai, apie kuriuos kalbėjote, tikriausiai bus užbaigti tinkamai, todėl aš galiu dabar patenkintas apžvelgti mūsų kadenciją. Taigi, ponia Estrela, aš pirmiausia Jums teiksiu žodį kaip moterų komiteto atstoviai. Ačiū, panė pirmininkė. Moterų teisų ir lygybės komiteto vardu aš norėčiau padėkoti jums už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje. Mūsų dėja e, komiteto pirmininkas negalėjo dalyvauti e, šiame e, komitete, bet bet kokiu atveju mes nusprendėme atsiųsti bent vieną atstovą dalyvauti šiame struktūrinėme dialogė su komisija. Dėkoju, ponė komisijos nariai Reding, už, tai, už jos išsakytas mintis. Labai svarbu bendradarbiauti ir vertinti mūsų darbą kuris buvo atliktas per pastaruosius keliarius metus. Mums labai malonu patvirtinti, kad daugelis iniciatyvų, kurias jūs iškėlėte, jūs kalbėjote apie moterų e, atstovavimą, kuo didesnį moterų atstovavimą e, valdybose arba vadovaujamuose organuose. Taigi e, šitas, šitos iniciatyvos leidžia moteriams leidžia pasiekti naujų dimensijų moteriams. Ir dabar atėjo kaip tik laikas esminiam lūžiui. Moteris gali dalyvauti ne tik politinėme gyvenime, bet ir ekonominėme gyvenime. Todėl ši iniciatyva yra tikrai sveikintina. Ir aš už šią iniciatyvą esu labai dėkinga komisijos nariai Reding. Žinoma, yra ir kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti arba pakomentuoti jūsų pranešimą. Todėl tikiuosi, kad jūs suteiksite žodį ir mūsų komiteto atstovais. Aš manau, kad mes turėsime dar pastabų ir klausimų, paniai komisijos nariai. Taigi, bet kokiu atveju norėsim pasinaudoti galimybę ir užduoti klausimus. Ačiū. Visiems bus suteiktas žodis. Toliau žodis e, kolegai Perlingvėriai. Ačiū. Aš e, norėčiau pritarti mūsų pirmininkiai. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, komisijos vicepirmininkiai, komisijos nariai Reding. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs laikotės e, pažadų ir siekite tų tikslų, kurie buvo iškelti kadencijos pradžioje. Bet kokiu atveju mes jau nuėjome pakankamai ilgą kelią ir negalima teikti, kad ES teisingumo srityje nieko nenuveikia pastaraisiais metais. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į EU Justice Scoreboard, tai teisingumo suvestinės iniciatyva keletas minčių šią temą. Keletas esminių dalykų, kurie man rūpi labiausiai. Ir kuriuos aš jau minėjau įvairiomis progomis. Tačiau aš turėjau pakankamai retai suteikta galimybė tiesiogiai kreiptis į ponę Reding, todėl aš norėčiau pakartoti savo mintis išsakytas ankstesnėmis progomis. Taigi integracijos procesas vyksta ir toliau, tačiau šis procesas yra pakankamai lėtas ir sudėtingas. Taigi vienybė Europoje yra vienas iš svarbiausių aspektų siekiant kovoti su krize. O tam reikia naudotis priemonėmis, kurios padėtų civilinės teisės arba komersinės teisės arba baudžiamosios teisės nuostatas suvienodinti. Jūs pasakėte, kad reikia ir taip pat atitinkamų teisės nuostatų, kurios padėtų skatinti integraciją, skatinti ekonomiką ir taip pat įtvirtinti ES pilietybę. Krize dabar yra apėmusi ne tik tai finansų pasaulį, ne tik tai ekonomiką, bet ji yra apėmusi ir a, įvairias visuomenės gyvenimo sritis. Tai, a, pavyzdžiui, ES piliečiai nenori dalyvauti politiniam gyvenime. Ir dabar praktiškai atsidūrėme kryškelėje. Ir norėčiau pasakyti, kad tas darbas, kur, kuris buvo jau nuveiktas, būtent priimant daugybę teisės aktų, daugybę teisėkolis iniciatyvų, iškeliant, e, yra tikrai vertintinas ir sveikintinas. Ir šitas pa, a, a, paveldėjimo reglamentas, kurį minėjo kaip tik komisijos narė, jis yra a, naudingas visiems piliečiams. Ir šiandien mes kalbame apie a, prekybos teisę. Gali būti, kad kurie nors subjektai ne, nevykdo ūkinės veiklos, jie e, nesudarinėja sandorių, bet e, prekyba, pardavimai tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir kitas dalykas, tai yra integracijos stiprinimas arba ES pilietybės stiprinimas. Mes sukūrėme daugybę teisės aktų, tačiau ar tos teisės normos yra gyvendinamos pra praktiškai, ar mes sukūrėme tam tikrą naudą, tam tikrus privalumus mūsų piliečiams. Na, bet kokiu atveju reikėtų pasakyti, kad e, arba e, rasti įvairius sprendimus, kurie padėtų piliečiams, arba paskatinti pačius piliečius dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Kėl daugybę problemų dėl daugybės teisės aktų, dėl jų, mm, sakykime, nesugebėjimo apžvelgti nes nėra įmamasi konkrečios strategijos, yra tik tai priimama daugybė teisės aktų, kurie kartais e, yra ties, neapžvelgiami, jie neįmanoma visų suprasti. Taigi dabar šitą teisingumo suvestinę. E, Stokholmo programoje mes kalbame ne apie tik bendras e, teisės aktų normas, bet ir apie tai, kad jos būtų pritaikytos prie realaus gyvenimo. Mhm. Taigi dabar norėčiau e, paklausti. Mes turime nemažą kozerį, tai būtent struktūrinį dialogą. Mes sustinkame nuolat su komisijos nariais, aptariame jų darbus. Galbūt e, kartais e, atitinkami komisijos nariai atvyksta per retai, bet bet kokiu atveju tarp parlamento ir komisijos vyksta dialogas, praktiškai keičiamasi idėjomis ir mintis, mintimis, tai yra institucijos bendradarbiauja, Tačiau neužtenka vien tik tai keitis, keistis mintimis. Mes turime uh, imtis konkretesnių veiksmų. Mes turime keisti kursą. Ne tik tai gaminti kuo daugiau teisės aktų. Taigi aš manau, kad ne tik suvestinės yra svarbios, e, bet e, svarbios yra, sakykime, ir teisinė kultūra, ir išsilavinimas ir e, apskritai kiti dalykai, kur yra susiję apskritai su visuomenės gyvenimu. Taigi, mm, aš manau, kad mes kaip parlamentas turėtume taikyti ir tokias priemonės kaip bandomieji projektai. Mes e, nu, e, turime siekti sanglaudos vienam tikslui, tai būtent įtvirtinti teisingumą visoje Europos Sąjungoje. Mes turime e, imtis švietimo ir mokymo visose srityse ir siekti pažangos būtent teisingumo, tai teisėjų mokymo srityse ar piliečių mokymo e, srityje. Nes kitų atveju mes turėsime tik tai daugybę neveikiančių teisės aktų. O dabar uh, vidaus rinkos klausimas, na, tas pirkimas, pardavimas. Uh, E, galbūt jai reikia reglamentuoti, tačiau e, vien tik tai tokie teisės aktai, kurie reglamentuoja prekybą, jie ne, ne, neišspręs visų problemų, visų suartėjimo arba sanglaudos arba integracijos problemų. Galima, žinoma, taikyti neprivalomas, e, neprivalomas teisės normas, tačiau turime atsižvelgti ir į tai, kad mes kovojame su bendra krize Europoje. Kitas dalykas dabar Europos administracinė teisė. Galbūt ir kiti komisijos nariai užsieima šio klausimu. Aš manau, kad komisijos nariai nepakankamai entuziastingai ir ištingai sprendžia šį administracinės teisės klausimą. Nes mes kalbame šiuo atveju apie Europos administracinę teisę, administracinį bendradarbiavimą ir sąrangą. manau, kad turėtume atgaivinti šią senąją idėją. Tai kad būtų užtikrintos piliečių teisės ir komisija to pasirūpintų. Tam reikia ir skaidrumo, ir reištingų veiksmų. Ačiū, ponė Belinkverė, ponė Lichtenberger. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš turiu pasakyti jums, ir aš žinoma galiu pasakyti jums, kad jums esate šitas išviesulys mums. Norėčiau padėkoti jums už jūsų intensyvų ir ištingą darbą su įvairiais e, dokumentais ar dokumento paketais. Aš taip pat, kaip ir kolega, kolega Belingveri, e, rūpinosi visų pirma įgyveninimu tų teisės aktų. Nes būtent tose srityse, kur e, mes dirbame, valstybės narės susiduria su problemomis. Nes kiekviena valstybė narė labai pavydžiai saugo savo jurisdikcijas ir bando sutrukdyti į kišimąsi į jos nacionalinę e, teisę. Nors mes jau žinome, kad mes turime į įvairius įvykius ir pokyčius Europoje e, reaguoti bendrais teisės aktais. Aš kalbu apie. Aš e, dabar kaip tik nagrinėjau bendrijos teisę ir aš matau, kad taryboje dabar kaip tik tai ta minkštoji teisė, soft law, yra akcentuojama. Bet e, visa tai, kas būtų naudinga piliečiams, yra atmetama. Taigi aš norėčiau dabar turinio e, klausimo, klausimus, turinio atžvilgių klausimus užduoti. Taigi būtent kaip e, tarp valstybinis įvaikinimas vyksta, o kitas yra kaip kolektyvinės žalos atlyginimas yra taikomas. Kaip sprendžiamas šis klausimas? Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kokią kryptimi bent jau yra taikomas šios strategijos? Aš manau, kad yra, tai yra e, esminiai elementai ateities teisės vystimuisi Europoje. Ačiū, ponia Lichtenberger. Ponia Morvai. Thank you very much. Uh, we... Labai ačiū. E, rankose turime šitą naują gražų bukletą dėl es ir pastangos teisingumo. Ir trečiame puslapyje skaitome, noriu pasituoti, es teisingumo e, tikslas 13 metais tai yra padėti Europos Sąjungai ir valstybėms narėms pasiekti veiksmingesnį teisingumą nurodant tik, tikslius, objektyvus, e, patikimus palyginamus duomenis, kad būtų suderintos visų valstybinių ir teisingumo sistemas. Na, tikrai e, tai e, muzika mūsų ausį, jeigu taip galim pasakyti, nes būtent tai mes ir norime išgirsti, kad yra duomenys, kurie yra objektyvus, patikimi, palyginami ir galima lyginti tarp valstybės, visas valstybės narės Europos Sąjungoje. Turėčiau pasakyti, kad pagal e, teisės priešinybės principas e, jie turėtų būti taip ir objektyvus patikimi ir palygintini standartai e, teismų sistemoms. Taip pat turėtų būti, turėtų būti aiškios e, ribos, kokios yra Europos Sąjungos kompetencijos kiek jį gali naudoti savo teisę vertinti, kritikuoti ir bausti. Tam tikras e, teis, teismų sistemas, o ne kitas. Komisarė Reding iš pradžių labai gražiai sakė, kad iš tikrųjų čia yra tokie e, rėmai, čia nėra nieko kito, tik tai tiesiog pagalba, gairės valstybėms narėms. Bet kalbant apie Vengriją, tai ne, mūsų e, teismų sistema būtent ir yra priežastis, dėl kurio mes esam baudžiami, visa šalis yra baudžiama pagal septintą straipsnį, mes esam gazdinami. Taigi klausimas, kiek vertinimas, teismo, teismų sistemos vertinimas Europos Sąjungoje yra objektivus, patikimas, palygintinas, kalbant apie duomenis ir kalbant apie standartus. Ir kodėl Vengrija yra išsirinkusi atliekama ir kodėl Vengrija yra išimtis. Ačiū. Dankeschön. Tadeusz Cijewka, bitte. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Labai diena. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos narė Reding, už puikią prezentaciją. Jūs ateinate pas mus ne tam, kad pasakotumėte apie kažkokias svajonės, bet kalbėti apie tai, kad šitas svajonės galima tikrai įgyvendinti, realizuoti gyvenime žingsnis po žingsnio. Manau, kad verta pridurti, kad reikia, mes esame dėkingi už jūsų veiksmingą veiklą ir mes vertiname jūsų didžiulę patirtį. Tai yra patirtis, tai gauta per ilgus metus sąjungos institucijose ir šitą patirtį puikiai pasinaudota. Dėkuoju už šitą dokumentą, čia tas kobod. Aš norėčiau e, jį pažvelgti šiek tiek kitaip negu kolegos, nes turiu painformuoti, kad mūsų komitete mes rengiamės, rengiame teisės aktus savo iniciatyvą būtent šituo klausimu ir aš manau, kad mūsų komitetas yra tas tinkamas komitetas e, spręsti šitos klausimus, kadangi čia yra aptariami dalykai, yra susijęs su teisė, civilinė teisė ir priekybos teisė. Aš tikiuosi, kad turiu vilties, kad mums pasiseks Europos parlamente užbaigti savo darbą, nes yra daug susidomėjusių. Bet e, tie, tie rezultatai, tie, tos išvados, kurias aš peržvelgiau, nesigilindamas į detalės, jie rodo, kaip svarbu, koks svarbus yra vienas iš pagrindinių elementų, kai mes kūrėme bendrą rinką kaip galima sukurti saugę, teisingą ir gerai funkcionuojančią Europos Sąjungą. Tai pa pagrindinis elementas yra tarpusavio pasitikėjimas. Šitas pasitikėjimas, kuriant gerą teisės sistemą. Ja mes privalome kurti. Tikrovė rodo, kad ten, kur mes ribojame galimybės išleisti lėšas, kurti, kuriant gerai funkcionuojančios teisės apsaugos sistemos elementus, kai yra teisingumo ir teisingumo sistema puikiai veikianti, tai ten, tuomet pasitikėjimas yra mažesnis. Ir tuo rezultatas, kad bendro, bendras ES kūrimas nėra toks, kokio mes linkėtume savo. Dėl to e, savo Aš iš savo pusės aš remiu jūsų iniciatyvą, jūsų pastangas, kad reikia įvesti mechanizmą bent jau tokį, kaip yra bendras, pavyzdžiui, teisėjų mokymas arba kūrimas įvairių institucijų, kurios pasitarnauja Europos teisinės kultūros kūrimui, kurios pasitarnauja tau, kad mes suprastume, kas tas yra bendras bendrijos mokymas, bendras mąstymas. Ir čia tikrai jūs visame turėsit mūsų paramą. Galiausiai vienas klausimas, kuris yra susijęs su labai svarbiu dokumentu, kurio tikslas yra kelti, skatinti pasitikėjimą. Čia aš kalbu apie direktyvą susijusią su e, kovos su e, finansinė su, su kovos su finansiniais pažydimais direktyva. Na, čia ir komisijos priimtas teisinis pagrindas, teis, kaip ir parlamentas, buvo, taryba kalbėjo apie kitą teisinį pagrindą, kurio, kuri tiesiog padeda paskubinti darbą, nes dėl fin, finansinių piknaučiavimų mes turim perėti prie E, baudžiamosios teisės klausimų. O dabar, pavyzdžiui, Britanija mm, taiko savo išlygą. O dabar jūsų darbė, jūsų nuomonė, ar tokie nauji teisės aktai ir tokie pokyčiai jums nepakenks. Nyblė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarai už galimybę pasikeisti nuomonėmis struktūrinėme dialoge. Po 2014 metų parlamento rinkimų, žinoma, reikėtų būti jau šiuo metu padėjus pagrindus. Prieš keletą savaitę savo rinkiminėje apygardoje mes kalbėjome apie tai, kad yra teisinių profesijų tam tikra institucija. Tai yra, e, yra tam tikrų teisinių funkcijų, kurias atlieka ne e, teisininkai, neteisėjai, bet mes turime tam tikrą teisinės priežiūros darbuotojo savoką. Todėl duočiau paklausti, ar ES mastu nemanoma, ką nors panašaus įsteigti, kad būtų galima e, dirbti lankščiau, greičiau, veiksmingiau. O jeigu tokios minties dar nebūtų e, suformuoluota, tai aš mielai norėčiau jums ją pašnipždėti. Galia. Mi scuso con la commissaria perché sono arrivato. Atsiprašau, komisarės, kad pavėlavau šiek tiek į posėdį, kadangi turėjau būti kitame posėdėje. Man būtų buvę labai įdomu išklausyti jūsų pasisakymo. Šių diskusijų metu aš taip pat norėčiau išreikšti keletą savo minčių Mes, komisarė, su jumis puikiai bendradarbiaujame, aš asmeniškai taip pat turėjau pakankamai gerų darbingų kontaktų su jumis, tačiau teisingumo klausimai yra labai sudėtingi ES mastu, o kalbant apie Italiją, tai šis klausimas yra ypatingai e, sudėtingas, jautrus, kadangi teisingumas yra labai svarbus aspektas užtikrinant demokratiją valstybėje. Prieš tai kalbėjęs kolega Berlingeras teisus, sakydamas, kad labai apmaudu per pastaruosius metus ir mėnesius stebėti, jog ekonominės krizės akivaizdoje žmonės priversti galvoti tik tai apie taupimą l'economia e la... Ir taupimą. Ir sprendimas vis dėlto turi būti ieškamas ekonomikoje, bet pasitelkiant ir politinius sprendimus. Norime, norime stipresnės ekonomikos, mes turime siekti tvirtesnės politinės Europos. Jūs sakėte, kad ES teisėkūros aktų yra priminėjama vis daugiau, tačiau nusveria ekonominiai interesai. Ir tuomet, sutelkus dėmesį ekonomiką, nukenčia teisingumo sritis teisėkuros aktai turėtų skatinti vienijimąsi. Kai Italijos valstybės e, taryba pasiūlė keisti teisingumo sistemą buvo taip pat sulaukta pakankamai įdomių minčių. Tačiau dabar, žinoma, ES nebūtina mokytis iš Italijos, bet kaip ten bebūtų, mes turime atkreipti ypatingą dėmesį, kad ES valstybių teisinės sistemos yra labai susiskaidžiusios. Ir siekdami politinės sąjungos galėtume sustiprinti ir bendrijos teisę įgyvendinančias institucijas. Komisarė kalbėjo apie e, tarptautinį įvaikinimą. Tačiau norėčiau aš pastirauti ir kito dalyko. Galvodamas apie parlamento kitą kadenciją po 2014 metų, Tačiau paklausti apie teisingumo sritį ir institucijas. Ar būtų įmanoma, kad būtų priimti tokie įstatymai, kurie paskatintų greičiau vystytis Europos ekonomiką? Ačiū, panė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Dėkuoju, ponė Riding, už jūsų informaciją, dėkuoju už jūsų darbą per pastaruosius keletą metų. Aš norėčiau pateikti porą klausimų. Vienas, tai yra atlyginimų skirtumas, kaip e, mūsų komitete buvo parengtas dvi ataskaitos, du pranešimai tokie. Ir viršelį bus naujos informacijos ir aš norėčiau, ar yra rengiami kažkokie teisės aktai, kokie yra teisiniai veiksmai yra įmamasi. Toliau motinystės atostogos, direktyva dėl šito atostogų. Ir e, kas dabar vyksta taryboje, čia atrodo, kad nu, to, tokia tokį, kaip, kaip Meksikos terialė, visos trys institucijos taikosi ginklais viena į kitą ir niekas neina į priekį. Mes e, iš parlamento pusės mes teigiame, kad mes esam pasirengę daryti kompromisą, bet taryba nori žinoti, ką mes esam pasirengę paukoti, kad jie pradėtų apsispręsti dėl savo pozicijos. Komisija teigia, kad jie negali pasiūlyti naujos direktyvos, kuri pateiktų alternatyvės atostogas, bet viskas yra ant stalo, taigi dabar mes laikome vieni kitis, kitus įkaitais. Taigi, ar mes galėtume nuleisti ginklus sekundėlį ir galbūt neformaliai pasikalbėti tarp trijų institucijų ir apsvarsyti, kokios yra galimybės, atviros galimybės tam, kad mes žengtume į priekį. Dėkuoju. Dankeschön, Frau Thompson. Das ist die letzte auf der Rednerliste und dann wird die Frau Kommissar, Frau Regner. Ačiū, panė Thompson. Paskutinė kalbėtojų sąraše. Toliau steigsim žodį panė komisijai, komisijos nariai Reding. Prašau, panė Thompson. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už e, paaiškinimus, kokie darbai vykdami. Ir aš norėčiau paklausti dėl e, kvotų kiek mes jau nuveikėme bendradarbiaudami su taryba, kągi mes galime padaryti parlamente. Ir kaip atrodo situacija dabar, ar jie tebėra šitą blokuojantį daugumą, ar valstybės narės pritarė šioms kvotams. Ačiū. A, Pone Regner, e, mano klausimą jau užtevė ponė Thompson. Jūs matote, e, ponė komisijos narė, kad e, Teisės reikalų komitetas ir moterų reikalų komitetas bendradarbiauja glaužiai tarpusavyje. Mes pasikeitėme nuomonėmis, žinoma, apie lyčių lygybę lyčių pusiausvyrą. Tačiau bet kokiu atveju ši tema yra pakankamai sudėtinga ir mes norime ne tik tai dabar kovoti, bet ir, sakykime, pripratinti prie tos minties tarybą. Ir aš norėčiau paklausti, kaipgi jūs galite įtikinti, kaip jums pavyksta, ar sekasi įtikinti tarybą, kad būtų siekiama pažangos šio klausimo sprendime. Taigi daug klausimų, bet komisijos nariai gal galės atsakyti juos. Like... Na, pabandysiu bent jau. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms kurie teigia, kad kartu drauge mes padarėm didelį žingsnį, žengėm didelį žingsnį į priekį. Tiesa, taip yra, me, taip ir buvo. Nes aš vis dar prisimenu, būtent šioje salėje vyko um, posėdis, tai buvo pradžia, mes e, pradėjome kurti teisingumą Europą. Kodėl būtent pirmą kartą po Lisabonos sutarties mes įgavome galę tai daryti ir mes, manau, kad padarėm daug. Aš visiškai sutinku su ponu Berlingueru, kad daryti, tai yra renkti įstatymus, spręsti dėl įstatymų ir įgyventinti juos e, realiame gyvenime, tai nėra tas pats. Mes, kaip Europos politikos kuriejai, turim didžiulę problemą iš karto tą momentą, kai e, įstatymai praeina procesą nacionalinėme parlamente, niekas nesako, kad jie yra pa, europiniai įstatymai. Jie tampa nacionaliniais iš karto, kai direktyvos yra e, perkeliamos į nacionalinę teisę. Tai yra problema to, tokį vaizdumą, kad čia būtent parlamente jūs atliekate didžiulį darbą, o matomumas šito darbo e, prieš, prieš jūsų rinkėjus, jūsų rinkėjams nėra aiškus, nes tai nėra pabrėžiama, kad būtent Europos direktyvų įgyvendinimas, kuris leidžia pagerinti Europos piliečių gyvenimą, ar tai yra paveldėjimo srity, ar bet kokioj srity. Ir dėl tos priežasties, būtent dėl tos priežasties, aš nuolat, kai tik tai įmanoma, kai nebuvo kalbam apie baudžiamąją teisę, kur tikrai reikia labai atsargiai žiūrėti, kaip mes sprendžiam klausimus. Ir e, aš visuomet siūlau, kad veiktumės reglamentą, reglamentus. Ir dabar komisija sutarė dėl 13 reglamento, kurio aš pasiūlymą paveikiau. Aš skaičiau 13 reglamentų. Tai jie nepraeina per tą nacionalinę sistemą, kuri viskas yra tiesiog praskėdžiama ir galiausiai tas Europos kon koncepcija jau nebeegzistuoja. Ir aš tikiu ir aš manau, kad tai yra žinia kitai kadencijai, kad kitas parlamentas turėtų iš tikrųjų reikalauti, kad komisija turėtų parengti kaip įmanoma daugiau reglamentų, o ne direktyvų. Aš manau, kad tai yra vienas iš, viena iš išeičių. Yra dar viena problema. Kada, kai mes kalbam apie e, Europos teisės teisėkurą, mes kalbam apie tada, kai iškyla komisija, ji pateikia pasiūlymą ir tada parlamente yra tada, kai kyla konfliktas, niekas nekalba apie tai, tokius dalykus, kurie sklandžiai viską pereina visą procesą, kaip parlamentas dėl jų sprendžia, yra balsuojama, dar kartą balsuojama, nubalsuota ir toliau, ir toliau, ir taip toliau. Bet kai tik tada yra tikra kova, susidūrimas plenarnėje e, sesijoje, plenarnėme postėdėje, tada, kaip sako, išorės pasaulis e, pamato, kad tada kažkas vyksta. Taigi reikia apie tai pagalvoti, reikia išsiaiškinti, kaip mes galėtume nešti savo indėlį. Į Europą komisijos pasiūlymai, parlamento sprendimai, parlamento indėlis priimant šitos sprendimus, kad mes užtikrintume, jog piliečiai geriau mus supranta. Ir taip, ponė Berlingoje, ir aš norėčiau padėkoti už tą mokymą. Jis tai tikrai yra didžiulės reikšmės dalykas. Aš į MFF skiriu daug pakankamai pinigų, kad galėtume plėsti mokym, mokymą turiu vilti, kad galiausiai bus pakankamai finansavimo galimybių, kad mes galėtume e, tęsti toliau projektą. Na, tikiuosi, atsakiau ponas Lichtenberg klausimą, kuris buvo toks pat kaip ir pono Berlinguer klausimas dėl įgyvendinimo. Pone Lichtenberg taip pat e, iškėlė klausimą dėl e, įvaikinimo tarp valstybių. Aš atidžiai seku šitą klausimą ir prisimenu, kad komisija Hagoje e, rengė tarptautinę konferenciją, taip pat 9 metais Strasbūrė, dėl to, su kokiais iššūkiais susiduria tie, kurie dirba tarptautinių įvaikinimų srityje. Tai yra tarptautinis teisės aktas, kuriame reikia kuriam reikalinga vienybė taryboje. Tai yra susijęs su šeimos teisė ir tai, yra, tai nėra pagrindinė svarbiausia mūsų teisės sitis. Jūs niekam suprantame, kokie yra trūkumai, kokie tai iškyla. O ką aš galiu daryti, tai aš galiu tik tai galiu palengvinti, padėti juos išspręsti. Pavyzdžiui, laisvas judėjimas ES viduje žmonėms, kurie įvaikino, įsivaikino per tarptautinę procedūrą arba mm, tiesiog padėti išvengti tokių įvaikinimų mm, sunkių, sunkias pasiekmes, bet vis dėlto Hagos konvencija čia yra šito klausimo sprendimo pagrindas. Pone pirmininkė, būtų įdomu, būtų naudinga, kad jūs pagalvotumėte, ką galim perduoti, kokį žinį perduoti ateinančios kadencijos parlamentui, ką ateinančios kadencijos parlamentas turėtų daryti, kai reikalinga vienybė. Žinote, kad kartais, ir aš tikrai bandžiau ir išbandžiau, galima e, taikyti sustiprintą bendradarbiavimo e, procesą, pavyzdžiui, e, skirybos, kai yra dviejų skirtingų valstybių piliečiai. Tai čia vėlgi e, yra sustiprintas bendradarbiavimas. Čia nėra tobola sistema, nes turi būti ir 27 narės, turi sutarti, greitai bus 28 narė, bet tikrai reikėtų mm, mm, rasti išeitį ir komisija turėtų galbūt labiau taikyti sistematinį, sistemišką metodą. Bet pirmininkė, mes abu jau apie tai kalbėjome. Taigi norėčiau pasakyti, ką mes, apie ką mes kalbame. Manau, kad ne turėtų e, būti Stokholmo programos e, prateisimas kažkoks, nes Stokholmo programa buvo parengta taryboje tuo metu, kai nebuvo teisingumo politikos, nes nebuvo e, to numatytas sutartyje, o dabar teisingumo politika yra normali politika, mums nebereikia tarybos programų jau nebereikia. Galime vykdyti tokią taisyklę, tokią politiką kaip pagal normalią procedūrą, nu, normalus proceso metu ir aš sutinku su šito e, komitetu, kad mes turim palikti palikimą kitam, par, par, kitai parlamento kadencijai. Bet uh, mes negalim primesti programos. Mes, komisija ir jūs parlamentas, mes mm, taikom savo procedūrą normaliai e, pagal teisėkuros kompetencijas. Būtent tokią žinią aš noriu jums perduoti. Toliau dėl žalos atlyginimo. Tai vėlgi sena istorija, kaip žinote. Ne, ir nebuvo lengva mm, spręsti šitą klausimą, nes yra labai skirtingos pozicijos šiuo klausimu. Taigi, e, komisijos pirmininkas klaus, paprašė manęs, kad aš dirbčiau kartu su kolegomis Bosch ir Almunija, tam, kad tiesiog sutartume tarp trijų komisijos narių, kad priimtume subalansuotą sprendimą ir kad jis atitiktų europinį mąstymą. Ir tikrai tai nebus Amerikos sistemos kopija, žinoma, ne. Taigi trys komisijos nariai sutarė, dabar mes tiesiog suderinam šito mūsų sutarimą, mes parengsime komunikatą ir po to pateiksime prie šalia rekomendacijos dėl bendros žalios atlyginimo, jeigu yra pažydžiama ES teisė pagal principus, kurie užtikrina geresnį e, prieigą prie teisingumo ir kompensacijos e, žalos atlyginimą, kur e, žalos atlyginimas garantuojamas visoms šalims ir siekiama nuo, tiesiog apsaugoti nuo per daug ilgo bylų ir skundų nagrinėjimą. Mes rengėme tokį teisės aktą, kai dėl to vadinamo Justice Kobo dokumento. Tai yra pirmas bandymas, tai yra pirmas žingsnis. Ir tai yra Europos semestro dalis. Tai nėra uh, dokumentas atspindintis visą, viską, bet čia yra kalbama tik apie civilinę ir priekybos komercinę teisę, nes tai turi teis, tai tiesioginį poveikį Europos ekonomikos e, vystimuisi. Apie tai tikrai daug kalbame visoje Europoje, bet tai yra sistemos dalis jau dabar. Tai geras žingsnis, tai yra sistemos dalis galima veikti kitaip, galima plėsti pirmo žingsnio trūkumus galima, žinoma, ištaisyti, bet pirmas žingsnis jau žengtas. Ir manau, kad tai yra svarbiausia, vėlgi, jūs kaip komitetas turėtumėte žiūrėti, kaip mes plėsim šitokią veiklą ateityje. Noriu atsakyti poniai Mobai, kad e, ES e, gale Europos Sąjungoje yra suteikiama pagal sutartis. Ir sutartis aiškiai komisijai e, priskiria prievolę traktuoti visas valstybės narės vienodai. Būtent tai mes ir darome, taikome vienodo požiūrį principą. Taigi, kai mes iškeliame pažeidimo procedūrą, tai visuomet turi būti teisinių požiūrį absoliučiai pagrista, o jeigu ne, tai nebu, to nepriims teisingumo teismas, kuris labai jautri žiūri tuos klausimus, ar tai yra teisėta pagal sutartį arba ne. Tai tikrai gali būti absoliučiai tikri, kad viskas, kas, ką parengė komisija, tą patikrina teisės tarnyba ir e, tai e, yra, jeigu yra tikrai įrodyta, kad mes galime laimėti teisme, tai mes tą, tą ir darom. Toliau ponas Sifka, dėkoju, kad jūs norite pateikti savo iniciatyvą dėl to vadinamo rezultatų suvestinės, dėl tos kobo dokumento. Tai yra vienas iš daugelį žingsnių, kuriuos, kuriuos, kuriuos mes ateityje, tai yra bandymas. Tai jūs turit pasakyti, kad štai tai yra geras bandymas, geras eksperimentas ir mes tikimės, kad ateitie visos valstybės narės pateiks duomenys. Tai ne, ne komisija rinko duomenys, mes tai palikome ekspertams būtent Europos taryboje, kurie specializuojasi būtent šiame darbe. Ir tai turėtų būti pagalba e, būsimoms e, teisingumo sistemos reformoms. Ir jeigu jūs galėtumėte pridėti, prisidėti prie šio darbo su savo iniciatyvos pranešimu, tai e, būtų labai naudinga. Taigi dėkoju šitam komitetui, jeigu jūs norite tikrai to padaryti, tai mums tai bus naudinga. Toliau teisinis pagrindas dėl kovos su sukčiavimu. Žinote, kad komisija parengė pasiūlymą direktyvos projektą, e, siekiant geriau apsaugoti ES finansinius interesus, pasinaudojant būčiamąją teisę. Reikia bendro europinio apibrėžimo, tai apibrėžties, kas yra e, sukčiavimas, kas yra nusikalstamas elgesys. Ir čia aš e, siūliu tokį teisinį pagrindą, tai yra 325 sutarties straipsnis, kuris apima tuos veiksmus, kuriais siekiam apsaugoti finansinius interesus ir apsaugoti biudžetą. Tai taip paliečia visus. Ir tai e, neleidžia jokių, jokių e, išimčių, jokių išlygų. Atsižvelkite tai, svarstydami šitą klausimą, taigi teisinis pagrindas, na, Aš žinau, kad tai yra diskusinis dalykas. Žinau, kad ne visi sutinka. Aš pasirinkau, remdamas informaciją. Aš puikiai suprantu, kad kiti e, pasirinko kitaip irgi taip pat yra inf gerai informuoti, bet reikia rasti sprendimą, bet aš esu pasirengusi ateiti čia ir dalyvau, diskutuoti labai išsamei koks būtų geriausias sprendimas. Aš turiu priežasčių, dėl ko aš pateikiu tokį pagrindą. Pone Nibla, dėl. It is not on my agenda uh, so far. Dėl teisininkų. Nu, kol kas dar e, mes, aš to neturiu ant savo darbo stalo, bet mes turėtume pažiūrėti, kaip turėtume integruoti į mokymų klausimą būtent šitą labai specifinį dalyką, kuris yra susijęs su Vokietijos specifika. Aš nesu labai gerai informuota, nežinau, ar visose valstybėse narėse yra taip pat, bet yra, pavyzdžiui, EDA e ir ODA e, tarpininkavimas, mes išplėtėme tai, kaip galima priimti sprendimą. Ir šiame kontekste mes tikiuosi parengsim tinkamą visiems. Na, manau, kad iš dalies atsakiau pono Garganį klausimą, nes jis pakartojo tai, ką pasakė ponas Berlinguer ir kai kurie kiti nariai Ir aš sutinku, kad valstybėse narėse krizė, krizė, krizė darbo tvarkėje, bet viena iš priežasčių, dėl ko aš mm, pateikiau tokį pasiūlymą Justice for Growth, tai yra teisingumas daugimui, tai dėl to, kad tiesiog būtų mm, išsiplėstų mūsų mąstymas, kad teisingumas nėra vien tik tai apie individuo teisę susijęs, bet tai yra pagalba e, ekonomikai, kad jie tikrai padėtų daryti pažangą ir rezultatų suvestinė būtent irgi padeda tai daryti. Dėl to aš taip sakiau, kad reikėtų atsižvelgti civilinė ir komercinė teisė. Dėl to žinau tiek ministrų, ypač valstybėse narėse, kuriuose pat yra sunkumų tikrai dirba šitoje srityje, nes būtent šiuo pagrindu mes e, gražinam investuotojų pasitikėjimą. Pone Kornelisen kalbėjo apie atlyginimų skirtumus. E, žinote, kad čia reikia peržiūrėti direktyvą. Dėl to aš parengsiu e, pranešimą apie apie, apie vienodo atlyginimo nuostatų taikymą jausti valstybėse narėse, kai turėsim tokią analizę, tada žinosim, ar yra būtina peržiūrėti direktyvą ar nebūtina. Bet visų pirma, reikia analizės, išsamios analizės įvarsti valstybėse dienose, kaip yra įgyvendinama šitas dalykas. Tada mes e, žiūrėsim, ar E, iš to e, pranešimų remintis galima peržiūrėti direktyvą. Taigi prie klausimo dar grįšim. Toliau motinystės atostogos. Na, šiandien aš susitikau su Lietuvos e, dar, darbo ministru, nes buvo susitikimas, mes kalbėjomės apie motinystės atostogas ir manau, kad ministras e, kartu su Europos parlamentu diskutuos ir aiškinsis, ką galima padaryti šiuo klausimu. Na, aš kartoju dar kartą, kad taryba nusprendė nebetęsti diskusijų, nebent parlamentas pajudės, žengs į priekį ir įvairius pirmininkančios valstybės diskutavo kartu su parlamentu, nors taryba pasakė, kad nebereikia daugiau diskusijų, bet mm, Lietuva, pirmininkaujantį Lietuvą, kuri pirmininkaus Lietuva norėtų tęsti dialogą su parlamentu ir pažiūrėti, ar nebūtų galima rasti išeiti ties šito klausimu. Tai būtent šį rytą aš kalbėjausi su ministru ir manau, kad jie susitiek su parlamentu ir pasikeis nuomonėmis su pranešėjais, su, su ponė Strela. Pona, ponė Thompson klausė apie kvotas ir apie blokuojančią mažumą taryboje. Kol kas tarybos darbas vyksta sklandžiai. Taryba, žinoma, analizuoja klausimus, sprendžia klausimą, ar komisija turi teisę pasiūlyti direktyvą būtent šiuo klausimu ir tarybos teisinė tarnyba. Na, nuo 57 metų mes turim galiojančias sutartis dėl lygių galimybių, vis dėlto atmeta ES kompetencijas. Taigi aš manau, kad iš pradžių pagrindinė diskusija suksis apie tai, kad ar yra e, teisinis pagrindas, tai yra kompetencijos, kad komisija pateiktų pasiūlymą taip ar ne. Ir aš žinau, kodėl taip yra, nes kai jau turim pasiūlymą, e, kai žiūrime jo esmę, tai tuomet labai sunku nesutikti su juo. Taigi tas teisinis pagrindas yra kaip būdas išsisukti nuo, tos gali, nuo to reikalavimo peržiūrėti teisės nuostatas. Dėl to manau, kad labai svarbu, jog parlamentas taip pat aiškintųsi šito teisinio pagrindo klausimą. Manau, būtų labai reikšmingas signalas, kurį išsiųstų parlamentas, nes prieš tai kol aš, kai aš buvau, galėjau patikti direktyvas pasiūlymą, aš turėjau e, gauti pritarimą iš mūsų teisės tarnybos, tai yra iš komisijos tarnybos, kurie visuomet analizuoja teisinį pagrindą ir mūsų teisės tarnyba sako, taip, yra aiškus teisinis pagrindas, o dabar parlamentas turi mums padėti žengti būtent tą kryptimį. Taigi būtų puiku, jeigu kaip įmanoma gerbėjim pirmininkai ir jeigu parlamentas galėtų pasisakyti būtent šiais klausimais. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin, auch dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dėkuoju komisarai už tai, kad jie surado laiko ir atvyko į mūsų komitetą. Jūs matote, kad mūsų komitetas jums reiškia visokiojo paramą. Dėkuoju jums asmeniškai. O dabar norėčiau paskelbti kitą darbo atvekės klausimą. Tai yra vienuoliktasis klausimas. tarybos reglamentas dėl bankroto bylų, dalinis jo keitimas. Norėčiau pirmiausia suteikti žodį komisijai, kad ji pristatytų šitą iniciatyvą, kurios ėmėsi parlamentas, o komisija atsiliepė į tą iniciatyvą ir pateikė savo teisėkuros akto pasiūlymą. Ir todėl prašau komisijos pakomentuoti savo pasiūlymo esmę. Labadiena. Ponas pirmininkė, keliam parlamento nariai, ponius ir ponai. Man taip pat didžiulė garbė pasiklausius šios diskusijos su e, komisijos vicepirmininką apie tai, ką komisija pateikė siekiant išspręsti krizės ir problemas. Taigi, bankrotas yra taip pat viena iš sričių, kurią mes norėjome reglamentuoti, pateikdami savo pasiūlymą praėjusių metų gruodžio mėnesį. Mes pasiūlėme parlamento ir tarybos reglamentą, kuris buvo priimtas 2000 metais, patikslinti ir taip pat rėmėmės e, parlamento deklaraciją, kuri buvo skirta e, tarybai ir komisijai. Ir taip pat buvo siūloma toje, tame raginime patikslinti dalyvaujančius bankroto įstatymus. Savo pasiūlymą pateikdami mes pristatėme ir konkrečių Mm, duomenų ir priežasčių, dėl kurios reikia keisti šį reglamentą, kadangi mes manėme, jog šitos nuostatos turi būti patikslintos ir pritaikytos prie ekonominės krizės iššūkių. Man labai malonu, kad jūrių komitete vyksta šitas pirmasis nuomonių pasikeitimas ir aš jau anksčiau pastebėjau, kad parlamentui tas klausimas lygiai svarbus kaip ir mums, komisijai. Taigi mes prit, reiškime pritarimą kitoms institucijoms, kurios yra taip pat teisėkuros aktų leidėjai kad reikia šitą klausimą spręsti kuo greičiau ir kuo greičiau įgyveninti naujas nuostatas. Tai viena iš temų, dėl kurios pateikdami savo pasiūlymą, remdamiesi parlamento rezoliuciją, kurią kolega Lenė 2011 m. lakučio mėnesį pateikė. Mes atsakydami į šitą prašymą atsižvelgėme į tai, kas rekomenduojama šioje rezoliucijoje. Ir iš to dokumento matosi, kad ne tik parlamentas pateikė savo požiūrį, į kurį mes atsižvelgėme pateikdami teisėkuros aktų pasiūlymą, bet mes kartu turime atsižvelgti ir į tarybą. Kolega Lėnė puikiai atsimena, kai buvo šis pasiūlymas pristatytas vicepirmininkui ir buvo pasakyta, kad jam turi pritarti ir taryba. Taigi mes siūlome pirmiausia išplėsti to senojo reglamento taikymo sritį ir įtraukti e, tokius e, hybridinius bankroto bylų e, procesinius veiksmus. Mūsų pasiūlyme dabar yra numatoma, kad būtų atsižvelgiama į naujo tipo bankroto bylų nuostatas valstybėse narėse ir kad uh, būtų galima e, ir e, fiziniams asmenims kelti bankroto bylas. Pirmiausia, reikėjo atsakyti į pagrindinį, pagrindinių ekonominių interesų apibrėžimo klausimą. Pirmiausia, reikėjo spręsti klausimus dėl taikytinos teisės. Be to, mes siūlėme užtikrinti daugiau teisinio aiškumo kreditoriams, nustatant tam tikrus ieškinių patenkimo kriterijus ir taip pat norėjome, kad būtų vengiama palankesnės valstybės teismo sprendimo. Taip pat pasiūlymų yra numatyta daugiau teisių fiziniams asmenėms. Ten yra kalbama apie e, įprasne gyvenamąją vietą ir taip pat yra kalbama apie profesinę veiklą verslo vietoje. Be to yra numatytos prievolės bendradarbiauti teismams. Be to įgyvendinant reformą reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp teismų e, pradinėje ir e, aukštesnėje instancijoje ir taip pat, kai vyksta pagrindinės bylos nagrinėjimas. Svarbiausia buvo numatyti nuostatas, kurios leistų iškelti bankroto bylą bendrovių grupiai. Tai yra naujovė, lyginant su ankstesniu reglamentu. Jūs puikiai suprantate, kad vidaus rinka ir kad tarptautinė priekyba, su kuria mes susidurėme, dabar yra visiškai kitokia negu 2000 metais. Kiti tikslai, kurių siekime šiuo reglamentu, buvo taip pat paminėti rezoliucijoje. Tai yra, pavyzdžiui, skaidrumo užtikrinimas. Ir mes pasiūlėme šiuo klausimu nu, prievolė valstybėms narims paskelbti visus sprendimus, kurie būtų prieinami per e, tarp valstybinį teismų informacinį tinklą. Taigi tai yra labai naudinga priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes rengdami šį dokumentą labai glaudžiai bendradarbiavame su įmonių generaliniu direktoratu. Yra ir daugybė kitų klausimų, kurios atsispindėjo rezoliucijos rekomendacijose. Tačiau vis dėlto buvo tokių sričių, kurių mes negalėjome apriepti šiuo pasiūlymu. Pirmiausia, buvo reikalinga išsamesnė analizė, reikalinga daugiau informacijos, bet to mes norėjome kuo greičiau pasiūlyti šitą dokumentą, siekdami išspręsti pačias aktualiausias problemas kylančias taikant ankstesnį reglamentą rezoliucijoje buvo paminėta pakankamai daug kitų problemų, tačiau mes negalėjome į jas atsižvelgti. Pavyzdžiui, harmonizuoti nacionalinius bankroto įstatymus. Mūsų komunikate, kurį mes paskelbėme gruodžio mėnesį, mes nurodėme dešimt sričių, kuriuose mes matome skirtumus tarp nacionalinių įstatymų įstatymų, tačiau ir manėme, kad tie skirtumai daro didelę žalą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tarptautiniam verslum, verslui. Ir šiame komunikate mes paskelbėme, kad mes pradėsime viešas konsultacijas siekdami suformuluoti šiuos klausimus ir tikėdamėsi visuomenės atsakymo apie šiuos dalykus ir ne tik tai apie šiuos, ieškodami pačių geriausių sprendimo kelių. Viešosios konsultacijos bus pradėtos artimiausių metų, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mes esame patenkinti ir konsultacijomis su tarybos darbo grupe, kurioje valstybių narių atstovai išsako labai nuoseklės konkrės nuomonės ir stengiasi paspartinti šios temos e, nagrinėjimą. Taigi aš dar kartą noriu pasakyti, kad kartu užsitikrinę parlamento paramą mes galėsime labai greitai priimti šitą teisės aktą. Dėkoju ir norėčiau pasakyti, kad tolesni harmonizavimo tikslai yra pakankamai ambicingi projektai ir mes turime pagalvoti, kaip konkrečiai galėtume kartu dirbti. Ačiū. Iš tiesų, kaip ir nešėjas, galiu uh, lengvai išspręsti šitą šitą klausimą. Mes iškeliam iniciatyvą, komisija perėmė šią iniciatyvą ir e, neformalioje taryboje e, Dublinė iš tiesų šiam sprendimui pritarė praktiškai visos vyriausybės. Nebuvo tokios vyriausybės, kurie paprieštarautų bent jau šią idėją. Aš tik šiandien mačiau, kad Junktinė karalystė, Junktinė karalystė e, kaip tik tai išreiškė savo paramą šiam, šiam, šiam projektui. Taigi lobistai ir praktiškai dirbantys šioje srityje žmonės mano, kad iš tiesų pasiūlymas yra vertingas. Taigi, kaipgi tas projektas atrodys vėliau, tai iš tikrųjų čia mm, techninio apdorojimo klausimas, bet bet kokiu atveju per šią kadenciją mes turėtume įgyvendinti šį projektą. Pakeisime šį reglamentą. Taigi, aš manau, kad mes turėtume orientuotis į tai, kad vis dėlto greitai balsuosim dėl jo ir jisai turėtų būti priimtas. E, aš daugiau nebeturiu ką pridurti, dabar suteiksiu žodį kolegams, ponė Bergmerė. Ačiū. Jūs žinote, kad Europos parlamentas praėjusiais metais e, pateikė prašymą pakeisti šį reglamentą dėl bankroto bylų, todėl mes tikrai pritarėme tam, kas ką pasiūlė komisija. Bankroto tema yra labai svarbi, ypač šiuo metu, kai Europoje vyrauja ekonominė krizė. Todėl būtina sukurti teisinę struktūrą, kuri padėtų ne tik tai administruoti ir, ir tvarkyti bankroto bylas, bet ir kad būtų padinama įmonėms įvairiomis priemonėmis įveikti jas ištikusią krizę. Čia, bet turi būti atsižvelgta ir kitas priemonės, kurios dabar yra e, šiuo metu taikomos, jos turi atsispindėti taip pat šitame reglamente, tai yra mišios priemonės, tai yra iki bankroto, bankrotinės procedūros. Tai, e, svarbiausias e, šioje koncepcijoje yra ekonominis interesas. Tai būtent tai, turi būti api, apibriešta ta turtinių interesų vieta, tai e, kad nebūtų renkamasi valstybė narė, kur e, bankroto procedūros yra paprasčiausios. Mes turime rūpestingai panagrinėti komisijos pasiūlymą, taip pat e, pritarėme tam reikalavimui, kad bankrota, apie bankroto procedūras būtų pranešama viešai O dabar. Dėl įmonių grupių bankroto taip pat turėtų būti uh, priimtas e, naujas sprendimas. Taigi, ačiū, niekas neturi daugiau pasakyti. Periname prie kito mm, e, darbo tokios punkto. Čia kalbame apie pastarąjį pasiūlymą dėl tabako reglamento buvo atmestas šitas pasiūlymas jau keletą kartų. Aš e, esu pranešėjęs e, šiuo klausimu, norėčiau dabar išgirsti ir jūsų nuomonės. Aš tik tai patį principą paaiškinsiu, e, kokios temos yra nagrinėjimas. Aš būtent ką nagrinėsiu savo pranešime. Pirmiausia, pagrindinis komisijos tikslas yra apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo tabako keliamo pavojaus, tai yra uh, akivaizdus ir sveikintinas tikslas, tačiau yra ir teisinių aspektų, į kuriuos aš atkreipiu dėmesį savo pranešime. Ir čia kyla nemažai klausimų. Pirmiausia, pirmasis klausimas. Tai būtent projektų teisinis pagrindas ir turinys vidaus e, e, rinkai po atidaromas poveikis Tai čia iš tiesų mes e, galbūt daugiau susidurime ne su problemus kilančiamis vidaus rinkos reglamentavimo srityje, bet sveikatos apsaugos srityje. Tai e, dėl to ir kyla klausimas dėl to teisinio pagrindo, ar jis yra teisingas, ar būtinai turi vidaus rinka čia turi būti įtraukta. Kitas dalykas, e, reikia prisiminti tabako klausimais, kas buvo iškelta teisingumo teisme ir kaip buvo įvertinamos e, panašus bylos ir šie klausimai turime mes juos panagrinėti. E, kitas dalykas tai yra intelektinės nusavybės teisės pažeidžiamos, tai yra prekės ženklai. Taigi e, reikia šį klausimą spręsti atsižvelgiant į susidarumo principą, tai yra, atsiprašau, proporcingumo principą. Tuo turėtų užsiimti teisės tarnybos. Kitas aspektas kuris man įdomus, čia bent jau skaičiai mane išgazino. Tai yra deleguotieji aktai, kuriuos priimti siūlo komisija. Jų yra labai daug. Buvo rekomenduota bent jau, bent jau netaip seniai mūsų komitete vis dėlto netaikyti daug deleguotojų teisės aktų. Bet kiti komitetai daugiau atsakomybės tais deleguotais aktais suteikia vis dėlto komisijai, o mūsų komitete mes kritiškai vertiname tokią teisėkoros priemonė. Bet kokiu atveju tai yra esminiai elementai, kurie atsispindi pranešimo projekte. Pranešimo dar nėra, jis dar rengiamas. Ir tokį, tik tai vertinime yra iškelti klausimai. Man atrodo, kaip pranešėjų, kad mes komitete neturėtume spręsti bendrų, bendro pabudžio e, politinių klausimų, tai yra kokio ilgio turi būti cigaretė arba filtras koks turi būti. Mes turime teisinius klausimus nagrinėti. Čia mes nekalbame apie tai, koks, kokios keismingos medžiagos yra išmetamos į aplinką. Mes spręsime tik tai teisinius aspektus ir juos kreipsime didžiausią dėmesį. Taigi, tai yra pirmosios pastabos diskusijams. Ir dabar kolega Teina. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už jūsų pastabas dėl pasiūlymo, dėl deleguotų teisės aktų. Tikrai e, yra kai kurie deleguoti teisės aktai, kurie padeda įgyvendinti direktyvą, bet yra tokie, kurie tiesiog e, nustumė tos diskusijos ribas. Ir aš Na, čia aš nematyčiau didelių problemų, kai dėl dialektinės nuostavybės e, klausimai buvo iškelti susijęs su šiuo pasiūlymu, ar tai pažeidžia e, prekės ženklų teisės aktus ir na, iš tikrųjų tabako pramonė nepavyko laimėti bylą prie, dėl, prie, dėl pakuočių Australijoje toliau e, deleguoti teisės aktai turėtų atspindėti sveikatos klausimus, kaip, pavyzdžiui, visuomenės sveikata. Reikia užtikrinti, kad direktyva turėtų tvirtą teisinį pagrindą, nes tai tikrai yra svarbus teisės aktas. Šimtai tūkstančių europiečių vis dar miršta kiekvienais metais nuo lygų susijusių su tabako vartojimu. Tai tikrai reikia atnaujinti direktyvą pats laikas, nes e, yra parengti nauji moksliniai duomenys, e, apie kuriuos buvo kalbėti aplinkos saugos komitete. Manau, reikia užtikrinti, kad mes tikrai darysim pažangą ir parengsim, tikrą, parengsim gerą teisinį pagrindą. Todėl laukiu jūsų pranešimo. Falschen Knopf gedrückt, das war der richtige. Atsiprašau, ne tą mygtuką paspaudžiau. Kolega e, Blingveri. Aš irgi turiu kelias trumpas pastabas. E, tabakas e, diskusijos apie e, tabako e, direktyvą iš esmės e, dabar gali patekti į aklygatvę arba, sakykime, bus priimtos per griežtos priemonės arba bus priimtos per nelik švelnios priemonės. Mes turime surasti tą aukso vidurį, kad nebūtų abiejų tų problemų. Tai dabar dėl uh, teisinio pagrindo. 114 straipsnis argi teisinis pagrindas nurodomas. Manau, kad e, šitas teisinis pagrindas kaip tik tai ir artimiausias yra tekstui. Dabar dėl šito intelektinės nusavybės. E, e, šitas 75 procentai kaip tik yra būtent e, tinkamiausias e, dydis, čia kalbant apie e, prekės ženklų demonstravimą. Aš manau, kad turėtume vis dėlto nustatyti tam tikras rimtesnės, konkretesnės temas, nes mes kalbame apie sveikatos apsaugą. Kitas dalykas tai yra mm, pakuotė čia e, kalbama visų pirma apie e, pakuočių arba prekės ženklų e, padirbinėjimą ir kitas dalykas dėl, apie, apie informaciją, kuri pateikiama ant pakuotės. Be to, norėčiau reikėtų apibriežti ir atitinkamas nuosavas, kurie, kurios prisidėtų prie čekas apsaugos išsaugojimo. Pane Mesešmitai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, e, teisingai atkreipė dėmesį į teisinius aspektus šiame projekte ir ypač į subsidiarumo principą. E, yra vienas rytis šioje diskusijoje, kaip žinote, e, Lisabono sutartė numatyta, numatyta pareiga valstybėms narėms ištirti, ar jų teisės aktai atitinka subsidiarumo principą bet deleguotieji teisės aktai pasižymė tokią savybę, kad valstybės narės negali vertinti jų ir nustatyti jų atitikti vidaus rinkos reikalavimams. Taigi, šiuo atveju mes pažeidžiame sutartį, nes mes atimame galimybę laikytis e, savo įsipareigojimų valstybėms narėms, nes deleguotų teisės aktų jos vertinti ir tikrinti negali. Manau, kad tai yra labai svarbu šioje diskusijoje, bet ir principas pats yra svarbus, kad mes turime išsiųsti signalą komisijai, kad yra tam tikra vidinė prieštara tarp e, deleguotojų aktų taikymo ir valstybių narių įsipareigojimo laikytis atitinkamo principo. O dabar dėl šito kramtomojo arba uostamojo tabako. Aš nežinau, mums nereikia tikriausiai e, reglamentuoti tarptautinių lygių e, šio, šio tabako. Vienas iš pavyzdžių yra Švedija. Švedija įrodė, kad valstybės narės gali pačios išspręsti reglamentavimo klausimą. Pačios individualiai gali uždrausti, sakykime, tą uostamą į tabaką, kaip, kaip e, Švedija Manau, kad tai yra vienas iš svarbesnių dalykų, kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Dar noriu kartą norėčiau pakartoti jūsų nuomonę. Kaip aš supratau, aštuonios e, valstybės narės išreiškė abejonės dėl šio komisijos pasiūlymo. Tai yra trešdalis tarybos narių ir tai labai svarbu atspindėti tai ir nuomonėje. Taigi, linkiu sėkmės, bet kokiu atveju. Darbas jūsų laukia tikrai įdomus. Ačiū, ponė Mesašmitai, e, ponė Mešaros. Ďakujem, pán predseda. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Netgi jeigu mes pabrėžėm tai, kad kalbėsime apie praktinius dalykus, vis dėlto aš norėčiau paminti keletą klausimų, susijusių klausimų. Aš nesu rūkimo šalininkas jokių būdų, bet iš kitos pusės reikia pasakyti, kad šis komisijos dokumentų paketas yra na, nelabai, nelabai vykęs ir e, siūlom reglamentuoti tabako pro, produktus, bet tai palies vidaus rinką, vidaus rinkos kainą. Manau, reikėtų nustrasti pusiausvyrą tarp tai, kaip reikia e, saugoti visuomenės sveikatą ir atsižvelgti į vis, vis, visuomenės sveikatos interesus, kad nebūtų tikrai nepalankių e, pasiekmių, nes toks gali kilti, galite atsirasti nelegali prekyba ir bus importuojami tabako gaminiai iš trečiųjų šalių Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Slovakijoje problema yra tai, kad, kad nelegaliai gabenami produktai iš Ukrainos. Taip pat e, galime turėti neigiamų pasiekmių mažoms vidinėms įmonėms Europoje, o mes kaip tik stengiamės jų gyvenimą pagerinti. Ir mm, reglamentuoti tabako produktus, tai reikš, kad bus mažesnės įplaukus į biudžetą. Deleguoti aktai įgalios komisija taikyti priemonės kurios nepatenka šitas direktyvos taikymos rytį. Taigi turi būti atsargus ir turime būtent apriboti šitą mm, privalomą pakuočių e, registravimą mm, žymiai mm, ženklinimą, nes taip gali pakengti laisvai priekybą. Ir jeigu bus per didelis reglamentavimas, tai tikrai gali pakengti Europos rinkai, o mes turėtume ginti vartotojų ar interesus, ar tai rūkoriai, ar nerūkoriai. Jie turi gauti informaciją, visą informaciją apie produkto kilmę, sudėti kokybę ir pakuotės, jeigu tai bus reglamentuojamas, tai to nebus įmanoma ir čia kyla didžiulį problemą, reikia tikrai būti atsargiems. Ačiū. Vielen herzlichen Dank für die Vielzahl an Anregungen. Das Ačiū. Dėkuoju už pastabas ir pasiūlymus. Rengdamas pranešimą aš atsižvelgsiu jas, o dabar Kitas darbo atvarkės klausimas, tai yra 13. Kita. Sustiprinto bendradarbiavimo įgyveninimas įgyveninant finansinių sandorių apmokestinimo nuostatas. Šitas finansinių transakcijų mokestis jau ne vieną kartą atsispindi parlamento rezoliucijose. Mes dėl savo tokių pastangų, ko gero, galime pasidžiaugti, kad komisija galų gale pateikė savo pasiūlymą dėl finansinių sandorių apmokestinimo ir tas komisijos pasiūlymas pateiktas e, e, anksčiau vasario mėnesį buvo priimtas devyniose valstybėse narėse. Ta, pačios procedūros yra šiek tiek e, ypatingos, kadangi klausimas yra labai skubus, komisija spartina darbą ir mano, kad bus priimtas dokumentas gegužės pabaigoje, todėl mes nuomonę reiškiame ne raštu, bet balsuodami rytoj apie visą tą pasiūlytą dokumentą. Įprasta nuomonė nebuvo rengiama, kadangi rengiant tokią reikia aptarnėti pakeitimus, o laiko nėra ir todėl rytoj apsispręsime balsuodami. Praėjusią savaitę šešėliniai pranešėjai buvo susitikę ir to susitikimo metu aš pasistengiau atsižvelgti į visas pastabas. EPP sakė, kad pas, pateiks pakeitimus žodžiu. Dabar norėčiau paminėti, koks yra tų pakeitimų turinys, nors pačiam komisijos pasiūlymui iš esmės mes pritarėme. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai kokius dalykus. Komisija teigia, kad išvestiniai projektai, produktai turi būti įtraukti į finansinių sandorių apmokestinimą ir būtent reikėtų to ir siekti, kad reikėtų nurodyti dar ir skirtingą sumą e, nurodančius kontraktus arba sutartis. Nors komisija įspėjo, kad tas klausimas gali būti sudėtingas, kadangi jį įtraukus į reglamentą gali tekti mokėti papildomus mokesčius arba juos išreikalauti. Kitas klausimas taip pat yra svarbus, kadangi finansinių sandorių mokestis yra nukreiptas ir prieš mokesčių rojus. Todėl labai svarbu, kad valstybės narės ne tik tai kovotų su mokesčių, mokesčių sunkčiavimu, bet ir mokesčių vengimu. Todėl būdu pakeitimas yra per daug siauras, kadangi jame kalbama tik tai apie mokestinių sukčiavimą. Dabar mums reikia, ko gero, kreipti dėmesį ir į sąmoningą mokesčių vengimą. Be to, galbūt jau gavote informacijos apie tai, kad iš žiniasklaidos pranešimų ryškėja jog Junktinės karalystės vyriausybė nu, jau kreipėsi į Teisingumo teismą dėl sustiprinto bendradarbiavimo, e, įvedant finansinių sandorių mokestį, kadangi Junktinė karalystė yra nepatenkinta teisinių pagrindų, tačiau ko gero tiesiog e, vadovaujasi dėlsimo taktika, kaip jau nekarta yra buvę. Jeigu daugiau niekas nenorėtų pasisakyti, tai galėčiau pasakyti pastabą, kad nereikėtų padėti klaidos, kai kokia buvo padaryta, kai buvo priimamas sprendimas dėl patentų procedūra, ko gero, kuri yra pakankamai pragmatiška, kadangi turint omenyje, kad laiko nėra, ko gero mes turime pritarti sprendimui. O dabar baigiame atvirą posėdžio dalį ir paprašyčiau, kad būtų išjungtos kameros ir kad tie, kurie nedalyvaus uždarme posėdyje, išeitų iš salės. Tam skiriu dvi minutės. Okay. <clears throat> Uh, Kurski's probably coming late. He's arriving, but he's just.